apie rezoliucijos pasiūlymą dėl tarybos direktyvos, kurie gyvendinamas Europos ligonių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos pasirašytas bendras sustarimas dėl susižeidimo šitais instrumentais prevencijos ligoninėse ir sveikatos priežiūros sektorėje. Elizlin pranešėja. Ačiū, ką tik atbėgau laiptais. Yra, yra milijonas atvejų, kai galima um, užkirsti kelią susižeidimais aštriais e, instrumentais ir adatomis. Ir dažnai tie, kurie susižeidžia, susiduria su dideliais sunkumais, bandant išsiaiškinti, ar, nebuvo, ar jie neužsikrėtė krauju, pavyzdžiui, žyv, hepatitu C. Atsiprašau, sako kalbėtoja, šiek tiek uždusau, kadangi bėgau laiptais. Tiesiog bandysiu atgauti krepavimą. Gal galiu dar kelias sekundės atsidusti. Taigi, tokie nelaimingi atsitikimai yra tikrai gan reikšmingi ir specialistai patikino, kad trečdalis tokių atvejų susiduria su hepatitu B, ketvirtadalis C, vienas iš šimto pasigauna živ AIDS. Na ir vienas konkretus atvejis apie pacientą, kuris mirė 2001 metais, praėjus septyneriems metams po to, kai užsikrėtė živ, Londono ligoninėje. Jis tiesiog, e, ne, ne, ne, ji tiesiog įsidūrė adatą, kai bandė paimti kraujo mėginį. Arba, pavyzdžiui, e, dantis, dantistų seselė, kuri dirbo kalėjime ir pasigavo A hepatitą, C <clears throat> hepatitą ir taip pat živ. Taigi įsivaizduokite, kaip, kaip kokį sudėtingą uh, kaip, kaip ji išgyveno, kai galiausiai sužinojo, jog pasigavo hepatitą C. Na ir tokia slaugytoja, kaip daugelis kitų, irgi bando renkti kampaniją šiuo klausimu. Ir aš pirmiausia susidūriau su, su šią situaciją 2004 metais, kai lankiausi ligoninėje savo rinkiminėje apygardoje. Ir taip pat pasaul, pasaulinę AIDS dieną Gruodžio pirmąją dieną aš kartu su Steven Hughes šiame parlamente surengiau parodą. Sveikatos priežiūros darbuotojai visoje ES lankėsi čia, e, Europos parlamente, prašė pagalbos. Na ir tie, kurie turėjo galimybę susitikti su tais slaugytojais ir kitais sveikatos priežiūros darbuotojais, tikrai turėjote būti sujaudinti jų darbų. Ir 2006 metais mes parlamente prieėmėme rezoliuciją dėl Europos e, sveikatos priežiūros darbuotojų apsaugos nuo tam tikrų užkrėtimų ir e, įsidūrimų adatomis. Taip pat yra dabar patikimas pasiūlymas pakoreguoti 2000, 2000 metų direktyvą. Na ir per tris mėnesius dėja tas pasiūlymas nebuvo parengtas, bet Steven Hughes ir aš e, nepasidavėme. Na ir aš asmeniškai rengiau daug pranešimų, daug rezoliucijų, kuriuose reikalavau imtis veiksmų, kalbėjau posėdži, plenariniuose posėdžiuose ne kartą ir taip pat daug kėliau parlamentinių klausimų. Po susitikimų su komisaru Špydla 2008 metais e, mus patikino, kad komisija rengia pasiūlymą ir panašu, kad galiausiai pasieksime rezultatų. Tačiau paskutinę minutę šis pasiūlymas buvo blokuojamas, kadangi socialiniai partneriai pažadėjo sus pasiekti susitarimą ir to pavykti, padaryti jiems nepavyko. Na ir galiausiai tas susitarimas buvo pasiektas tarp socialinių partnerių 2009 m. vasarą. Na, o mano rezoliucijoje yra pritariama šiam susitarimui ir taryba dabar turi patvirtinti siūlomą direktyvą kuo galima greičiau, tam, kad tas susitarimas, kuo galima e- efektyviau, nedelsiant būtų įgyvendintas. Sveikatos priežiūros darbuotojai priklauso nuo mūsų ir tikisi mūsų e, sprendimo ir jie tikrai susiduria su dideliais pavojais, dėl to dabar reikia imtis ryštingų veiksmų. Ačiū. Ponas Hughes, prašau. Ačiū pirmininkė. na, sveikatos sumetimais, aš manau, kad reikia lietai ateiti į savo vietą atsisėsti, o nebėgti laiptais, kaip čia kolegė darė. Taigi, e, jau kolegė pristatė e, situaciją ir praėjo šešeri metai nuo pirmojo susitikimo, apie kurį jį kalbėjo. Ir malonu matyti komisarą Ando šyryt Tačiau apmaudu, kad komisaro Špidlos šiandieną nėra. Mes labai dažnai kritikavome šioje salėje, bet šiandien būtumėme jį pasveikinę dėl to, kad galiausiai ėmėsi iniciatyvos ir parengė šį pasiūlymą dėl e, susižeidimų aštriais instrumentais. Na, reikėjo daug laiko, kol jį įtikinome ir jo tarnybas įtikinome, kad reikia imtis veiksmų. Na ir 2000 metų direktyva dėl darbuotojų apsaugos nuo uh, pavojų sukilusių su, e, pavojų sukeliamų sąlyčio su biologiniais biologinėmis medžiagomis, taip pat 99 e, metų e, pagrindų direktyvos jis teigia jų pate, pakanka kaip teisinio pagrindo, tačiau milijonas tokių atvejų pasitaiko kas metus ir tai, re, kasmet, ir tai reiškia, kad reikia kažką daryti, reikia priimti konkretų teisės aktą, kuris egzistuoja, pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose, Ispanijoje ir tas teisės aktas labai sėkmingai pasiteisino. Na ir galiausiai komisaras pritarė tam ir 8 metais, kaip sakė Lizlin, buvo parengtas 2000 metų direktyvos pakeitimo projektas, tačiau e, viešųjų paslaugų darbuotojai galiausiai irgi pasiekė susitarimą. Aš džiaugiuosi, kad tas susitarimas yra pasiektas, tai jis yra geras, tačiau jis nėra visiškai aiškus, yra tam tikrų neaiškių vietų ir dėl to aš pasiūliau pakeitimą, dėl, kuriam pritarė užimtumo komitetas, tam, kad komisija paskelbtų gairės, kurios būtų išleistos šalia direktyvos, tam, kad vienodai, vienodo, vienodomis sąlygomis tas, ta direktyva būtų perkeliama į valstybių narių teisės aktus. Taigi aš pritariu komisijos pasiūlymai dėl direktyvos ir suprantu, kad socialinių partnerių susitarimas na, yra neliečiamybė, jo negalime keisti Tačiau pats e, svarbiausias susitarimo dalis, šeštasis straipsnis, kur kalbama apie prevenciją ir apsaugą. Tačiau tame straipsnėje yra tam tikrų neiškių dalykų dėl rizikos vertinimo ir konkrečiai kokie prevenciniai elementai turi būti vertinami darbdavių ir kada tas turi būti padaryta. Jeigu tu, tos vietos nebus paaiškintos, tuomet bus sudėtinga pritaikyti direktyvą. Ir dėl šios priežasties mes prašome, kad komisija parengtų įgyvendinimo gairias tam, kad darbdaviai suvoktų, kokios gali būti rizikos, imtųsi prevencinių priemonių ir užtikrintų nuoseklų direktyvos pritaikymą. Susižeidimai adatomis yra labai įprasta ir pati pavojingiausia, e, pat, pats pavojingiausias susižeidimas, dėl kurio gali kilti įvairios e, infekcijos ir e, sveikatos priežios darbuotojai susiduria su įvairiomis rizikomis. Infekcijos yra perdodamos per kraują ir kitus žmogaus organizmo skyščius. Taigi reikia gerinti mokymą, saugaus darbo praktiką ir taip pat įtraukti saugos ir inžinierijos mechanizmus ir į tuos mechanizmus turi būti įtraukiamas ir darbas su e, ašteis instrumentais ir adatomis. Taip pat, jeigu nebus įgyvendinti tie trys pagrindiniai elementai, poveikis smarkiai sumažės. Saugos ir inžinieriniai e, mechanizmai, jeigu jie bus taikomi tik tam tikrose srityse, tuomet e, poveikis nebus pakankamas. E, kalbėtojas stabdama šiek tiek pirmininko. Taigi, tokiose srityse, kuria, tose vietose, kur yra veiksmingi teisės aktai šioje srityje, JAV, Ispanijoje, E, jų patirtis parodė, kad visi tie trys elementai turi būti įgyvendinti tam, kad būtų užkirstas kelias susižeidimams adatomis. E, taigi, šeštame straipsnėje yra tam tikrų neiškių vietų ir mes bandome jas išaiškinti, paskelbdami gyvenimo gairės. E, Lizlin kalbėjo apie tą traumą, e, kurią žmonės patiria susižeidę adatomis. Aš pats susitikau su e, įvairiais žmonėmis per, per tuos metus, kai rengėme šios pakeitimus ir tikrai mačiau, kaip jie kenčia. Ir aš mačiau daktarą, kuris ne, negalėjo vykdyti savo, ne, negalėjo užsimti savo profesiją dėl to, kad yra susižeidęs adatą. Ir, pavyzdžiui, žmonės, jeigu susižeidžia adatą, išgyvena didžiulę traumą kelis mėnesius, kol išsiaiškina, ar buvo, ar užsikrėtė ar ne. E, taip pat atsitinka ir su e, šiukšlių surinkėjais ir kitais, kitų profesijų atstovais. Taigi mes turėsime puikias gairias ir e, darbdaviai galės vienodai pritaikyti šios teisės aktus Ir tikiuosi, kad radikaliai sumažinsime tą vieno milijono skaičių, turiuomenėje, kiek žmonių susižeidžia adatomis per metus. Ačiū. Norėčiau pasveikinti komisarą Ando. Prašau, žodis Jums. Pirmininkė, ponė pranešiau, gerbiami uh, parlamento nariai. Džiugu, kad parlamentas dirbo šiuo klausimu. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Lin parengusiai šį dokumentą ir paremus į komisijos pasiūlymą. Daugelį metų keliamas šis klausimas, dedamos pastangos, kad būtų galima sudaryti geresnės darbo sąlygas žmonėms dirbantiems ligoninėse gydymo įstaigose. Noriu pasakyti, kad šia, parlamentui jau seniai rūpi šio klausimo sprendimas. 2005 metais parlamentas ėmėsi skatinti sveikatą ir saugą darbo vietose. Buvo pasiūlyta atitinkama E, direktyva dėl saugos darbę 2006 Liepą parlamentas priėmė rezoliuciją, e, sakydamas, kad reikia priimti naują direktyvą pakeičiančią prieš tai galiojusiąją. Europos parlamentas ir komisija paragino socialinius partnerius tartis, ieškoti sprendimo. Ir atlikus tą konsultavimosi e, procesą, E, Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros įstaigų asociacija bei Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungos federacija sudarė susitarimą. 2009 Liepą buvo pasiektas bendrasis susitarimas. Komisija turi tikslą, e, kad šis susitarimas būtų gyvenintas. Pirmininkė, e, ponė pranešėja, gerbiami parlamento nariai, jūs žinote, kad sužeidimai kuriuos palieka adatos ar kiti aštrus medicinos instrumentai, yra ypač pavojingi. E, kai kuriuose ligoninės skyriuose, pažiūrėjau, reanimacijose, chirurgijos skyriuose ar prieimimo skyriuose e, tų sužeidimų pasitaiko daugiau negu kitur. Komisija į savo siūlymą įtraukė tuos punktus, kurie buvo paminėti parlamento rezoliucijoje 2006 metų Liepos mėnesio. Aš Sutinku su jumis, kad, sugyve, kad šio sustarimo įgyvendinimas turėtų pagerinti sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojų sveikatos apsaugą. Taryba e, turėtų patvirtinti komisijos pasiūlytą direktyvą ir aš manyčiau, kad visą tai atlikus bus įgyvendinama geresnė politika. Svarbu užtikrinti geresnį darbuotojų švietimą, užtikrinti geresnį rizikos vertinimą ir to būdu bus galima imtis geresnių priemonių sveikatai apsaugoti. Svarbu nustatyti minimalius reikalavimus, minimalius standartus. Ne visur gal jie yra reikalingi, bet yra vietų, kur tie minimalus reikalavimai ir standartai yra būtini. Norėčiau dar kartą padėkoti už tai, kad paremėte Europos komisijos pasiūlymą ir tikimės, kad taryba priims tą siūlymą labai greitai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Grazie, prezidente. Onorevoli kolegi. Ačiū pirmininkė, brangus kolegos. Kaip jau buvo minėta, sužeidimai nuo adatų arba kitų aštrių instrumentų kelia didžiausią riziką e, Europoje dirbantiems medicinos darbuotojams ir sveikatai jų ir apskritai visuomeniai. Komisijos pasiūlymas yra leisti tarybai atnaujinti pagrindų susitarimą, kuris buvo sudarytas tarp STEM sektoriaus ir e, viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos visi sužeidimai, čia, čia yra apimami visi sužeidimai nuo adatų ir kitų aštrių instrumentų. Šitas susitarimas yra didelis, didelė pažanga gerinant saugumą ligoninėje. Visi sutinka su tuo, kad pasiekmes susižeidus gali būti labai rimtos ir gali atsitikti taip, kad plis tokios lygos kaip įvairios hepatito formos bei živ. Reikalingas integruotas, tačiau tuo pačiu ir realistinis požiūris sprendžiant šį klausimą. Aš manau, kad administracinės, finansinės ir teisinės užduotis, kurias mums reikia spręsti, nesutrukdys vystytis mažoms ir vidutinėms įmonėms dirbančios sveikatos apsaugos rytyje. Labai daug sunkumų kyla, kad e, visas sąlygas išdėstytas susidarime išpildytume. Valstybėms narėms pageidautina priimti tam tikras priemonės, kurios yra dar efektyvesnės negu numatyta susitarime, kad būtų dar labiau apsaugoti darbuotojai. Taigi komisija dėlėtų, komisijos dėlėtų paprašyti sekti, kaip yra įgyvendinamas susitarimas bei e, reguliariai apie tai informuoti parlamentą. Todėl bus nuolatos kontroliuojama, kaip įgyvendinamas susitarimas, o tuo pačiu metu pasižiūrėti reikia, kaip galima kai kurios dalykus pataisyti ateityje. Hmm. Ponas Irkas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pradėti nuo to, kad e, e, padėkosiu kolegijai Lin už puikų darbą. Ji galėjo atspindėti daugelį aspektų, e, darbas truko ilgai. Taip pat norėčiau padėku, pasveikinti komisarą Lintos. Tai yra puikus, puikia pradžia jūsų darbo o jūs dirbate viso labo antrą dieną. Tikslas yra antra direktyva. Ta direktyva parlamentas susėmė jau labai nemažai laiko. Jie apima mikrofinansavimą ir per dvi dienas jūs sugebėjote išspręsti problemas, kurios kelia didžiulį susirūpinimą visiems Europos gyventojams. Šiaip ar taip labai, labai jums ačiū. Šis pagrindų susitarimas yra labai svarbus sveikatos apsaugos darbuotojams, nes virusiniai e, susirgymai, hepatitas C, AIDS ir panašiai atvejai sudaro daugiau negu milijoną. Ir tai paliečia ne tik tais e, žmonės dirbančius ligoninėse, bet ir apskritai e, su ligoninėmis susiduriančius asmenys, milijonus europiečių. Mes atlikome labai didelį darbą, parlamentas labai nemažai bendravo su mm, taryba ir su komisija, reikėtų pasveikinti poną Jums, kuris labai nemažai prisidėjo sprendžiant šį klausimą. E, socialistai e, labai patenkinti pasiektais rezultatais, tačiau reikia pasakyti kai kurios dalykus šiandieną, paminėti kai kurios dalykus. Pirmiausia, reikėtų pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti saugumą darbo vietoje. Reikėtų padaryti taip, kad darbo aplinka būtų darbuotojui, jo šeimai ir visai visuomeniai sveika darbo vieta. Nes e, tai labai daug ką lemia. E, to, tai yra labai svarbu ir piliečių, ir ekonomikai. E, Bilbao agentūra patikė duomenis apie tai, kad Australijoje susižeidimai, e, nelaimingi atsitikimai sudaro 6 procentus, procentus BVP. Taigi investuoti, kalbant apie žmogiškuosius išteklius ir kalbant apie ekonominius išteklius, yra e, investicijos yra didelės. E, tačiau vis tik tais daug geriau skirti tas lėšas prevencijai negu gydymui. Prevencija yra labai sudėtinga tema, reikia e, visuomenę labiau šviesti, reikia informuoti visuomenę, tačiau tuo pačiu reikėtų ir stebėti ir kontroliuoti. Šiandieną dar labai reikėtų šnekėti apie tai, koks svarbus vaidmuo atitenka socialiniams partneriams bei E, profsąjungoms, be kurių šio pagrindų susitarimo mes nebūtumėm pasiekę. Tačiau vis tik tais reikėtų pabrėžti ir prevenciją. Žmonės kritikuoja profsąjungas, sako, kad tos profsąjungos dažnai, daug kainuoja, tačiau dažnai žmonės pamiršta, kad būtent profsąjungoms pavyksta tokius pagrindų susitarimus prastumti. Štai todėl parlamente tą reikia garsiai pasakyti, nes jeigu parlamento nebūtų, to susitarimo taip pat nebūtų pasiekta. Aišku, parlamento bendradarbiavimas su taryba bei komisija buvo tiesiog pavyzdinis pirmininkaujant Ispanijai. Aš manau, kad tai yra iš tiesų labai svarbus etapas bendradarbiaujant mūsų visoms trims institucijoms. Ačiū. Pone Lina. Na dabar jau visiškai atgavau kvapą. Aš e, galvojau, na aš turiu dar galimybę pasakyti frakcijos vardu. Ir e, šį rytą mane tiesiog informavo, kad e, teks man galimybę pasakyti ir antrą kartą. Ar aš norėčiau, na, tai yra puikiai galimybė padėkoti šešėliniams pranešėjams, ko nepadariau pradžioje. Taip pat ir Stevenui Hughes, nes būtent Stevenas Hughes 2004 metais kartu su manimi lankėsi ligonėse, kart, ligonėse kartu su John Bovis, konservatoriumi. Uh, parlamentaru, mes tiesiog lankėmės ligon, ligoninėse ir patys išsiaiškinome, kokia yra situacija. Ir tai buvo labai svarbu, nes čia mes turime realiai vertinti, ko reikia žmonėms. Įsiklausyti į klausytojus, į slaugytojus, į, į gydytojus, išklausyti jų nuomonės ir jų nuomonę atsižvelgti. Stevenas kalbėjo apie įgyvendinimo gairias ir aš norėčiau sužinoti, ar jūs esate informuoti apie tai, ar komisija ketina tas gairias parengti, nes labai svarbu jas turėti. Taip pat man įdomu būtų sužinoti, ar jūs žinote, apie kokį laiko grafiką kalba taryba, nes labai svarbu, kad tas laiko grafikas, darbų grafikas būtų parengtas kuo galima greičiau, nes sveikatos priežiūros darbuotojai ir taip jau laukia daugelį metų ir mes nenorime daugiau tokių sužalojimų adatomis. Nenorime, kad būtų dėlsiama, nes per pastarosius keletą metų tų atvejų buvo ir taip labai daug. Na ir taip pat jau buvo pasakyta, kad tai yra aktualus sveikatos priežiūros sektoriui. Bet aš norėčiau pakalbėti ir apie kitus sektorius, ypatingai kalėjimus, nes labai svarbu, kad kalėjimų pareigūnai irgi būtų apsaugoti nuo tokių atvejų. Taigi tai yra aktualu ne tik tiems <clears throat> darbuotojams. Ir labai svarbu, kad rezoliucijoje mes taip pat pasirūpintumėme tuo, kad sveikatos priežiūros darbuotojai nebūtų, e, žal, sus, ne, nesusižalotų daugiau atatomis. Dėkoju, ponė Lambert, trys mintės. Ačiū pirmininkė, aš taipogi norėčiau padėkoti už Stevenui Hughes ir Lizlinai už atliktą darbą ir sveikinu jų veiksmus, nors, aišku, būtų gerai, jeigu tie, veik, tie veiksmai būtų atlikti anksčiau, kaip jau buvo pasakyta, JAV tokius teisės aktus turi nuo 2001 metų, tam tikrose ES šalyse irgi tie teisės aktai egzistuoja ir galiausiai mes jau dabar pasivėjame tas valstybės, nors, aišku, tuo atveju ir taip jau yra labai daug. Na ir buvo kalbama apie įvairias rizikas, o Pasaulinė sveikatos organizacija įvertino, kad 90 procentų susi... rizikos yra besivystančiose valstybėse ir 90 procentų tokių susižalojimų e, pasiekmės yra įvairių e, lygų, virusinių lygų e, pasigavimas. Ir tie skaičiai iš tiesų yra milžiniški, dėl to Mes džiaugiamės, kad socialiniai partneriai pasiekė susitarimą. 11 straipsnėje kalbame apie tai, kad reikia e, pateikti informaciją apie tokius atvejus, nieko nekaltinant. Ir na, keista, kodėl nėra teikiama informacija. Galbūt dėl to, kad jie nes, nesuvokia, kokia yra rizika, galbūt jie būkštauja dėl informacijos pasiekmių galbūt bijo prarasti darbo vietą. Na ir tam tikrose vietose mes matėme, kad po informacijos pateikimo dėja nėra imamasi jokių veiksmų ir negauna nei medicininės paramos, nei emocinės, moralinės paramos ar alternatyvaus darbo, jeigu yra nustatoma, kad jie pasigavo, pavyzdžiui, žyv. Arba yra na, rizika, kad, kad ta lyga dar gali labiau E, būti perdodama dar kam nors. Taip pat tie darbuotojai, kurie dirba už ligoninių, jiems irgi neramu dėl to, kaip sureaguos darbdavys pateikus informaciją. Taigi mes džiaugiamės, kad tas susitarimas yra pasirašytas, kalba eina ir apie e, stažuotojus ir subrangovus, pavyzdžiui, valytojus, nors man nėra visiškai aišku, Ir norėčiau šiek tiek tokio paaiškinimo dėl tų um, kitų profesijų, kurios susiduria su šia rizika. Galbūt valstybės narės pačios galėtų tos dalykus išsiaiškinti. Na, o mokymo prievolės yra labai svarbios ir tikiuosi, kad valstybės narės rimtai tą darys. Privalomas mokymas yra numatytas. Taip pat apmokymas ir naujiems, ir laikiniems personalo darb darbuotojams. Uh, Na ir tikrai dabar matome, kad trūksta mokymo netgi tuo metu, kur ten tose vietose, kur yra ta politika taikoma. Ir kitas klausimas yra kaštai. Yra vėlgi įvertinta, kad mokymas prevencinės priemonės, įskaitant ir saugesnės priemonės, sudaro trečdalį kaštų susijusių su susižeidimais aštriais instrumentais. Ir tai yra didelis sutaupimas, didelis, didelė dalis. Ir tai yra svarbu ir tiem žmonėms, kurie susiduria e, su tais pavojais ir, darb, ir e, svarbu darbdaviams, pavyzdžiui, e, kalbant apie tokią situaciją, kad jie gali būti patraukiami teisinėn atsakomybėn, jeigu nepateikia, nesita, netaiko tų priemonių. Ponios ir ponai, pagrindų sustarimas dėl susižeidimų aštriais medicinos instrumentais ligoninėse yra e, labai svarbus dokumentas. Daugiau negu vienas milijonas tokių atvejų sužeidimų Europoje nutinka kasmet, skaičiai didžiuliai. Taigi žengiami žingsniai yra žingsniai teisinga linkme. Šis bendrasis sustarimas padės mums išvengti daugelio tokių sužeidimų. Svarbu, kad būtų kuriama saugesnė darbo aplinka, kad būtų galima užtikrinti E, sveikatos apsaugos darbuotojų apsaugą nuo e, infekcinių lygų, nuo įvairių sužeidimų. Apibrėžiant šį susitarimą buvo išaiškintas ne vienas keblus atvejis, išspręstas ne vienas keblus klausimas. E, tikėkime, kad socialiniai partneriai teiks visą reikiamą informaciją ir galiausiai taryba šią direktyvą priims. Norėčiau pabrėžti, kad sustarimas tarp darbuotojų ir darbdavių yra vienintelis europinis teisinis instrumentas, kuris yra beprecedentinis. E, tai yra tam tikras savireguliacijos mechanizmo veikimo rezultatas. Bus priimtos teisinės priemonės ir tai yra tas pavyzdys, kurį tikrai labai gražiai parodė Europa. reikėtų numatyti panašius mechanizmus ir paslaugų sektoriuose. Tai yra labai svarbus dokumentas ir pažangamus visiems ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Lin ir poniai Peres už puikų ir labai naudingą, prasmingą darbą. Džiaugiuosi, kad būdamas gydytojas čia Europos parlamente e, mes rūpinamės geresnę e, apsaugą sveikatos tų žmonių, kurie dirba sveikatos apsaugos sektoriuose. Rezoliucijos projektas yra labai svarbus žingsnis. ES žengė svarbu žingsnį. Penki metai praėjo nuo tada, kai Europos, buvo, Europos komisijos dėmesys buvo atkreiptas į šią problemą. Europos parlamentas priėmė savo rezoliuciją, kur buvo kalbama apie tai, kad būtina turėti teisės aktą, kurio tikslas yra geriau apsaugoti sveikatos dar, aps, sektoriaus darbuotojų sveikatą. Paskutinės kadencijos metu aš dirbau kartu su kolegomis jūs, Lin ir kitais rengiant rezoliucijos projektą. Siūlomos priemonės direktyvos projekte turėtų būti primtos kuo greičiau. Tai padės kuo geriau užtikrinti sveikato sektoriaus darbuotojų sveikatą ir padės siekti geresnių rezultatų. Ačiū. Pone pirmininkė, pone komisarė ponė pranešėjai, e, gerbiami kolegos. Norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, kad sulaukėme direktyvos siūlymo dėl e, sužeidimų aštriais instrumentais prevencijos. Mes čia kalbame apie tą sveikatos problemą, kurią spręsti reikia kuo greičiau. Visi žinome, kaip koks svarbus yra šio klausimo sprendimas. Žinome, kad to, tie sužeidimai gali būti labai pavojingi. Norėčiau pasakyti, ponė komisarė, kad pasitikiu jumis ir norėčiau, kad būtų kuo greičiau uh, parengta viską, kas reikalinga šio bendro sustarimo taikymui, kad tą problemą galėtume spręsti kuo greičiau. Dėkoju poniai Lin už visą nuveiktą darbą, norėčiau taip pat padėkoti ir ponui Jūs, nes būtent mums tenka atsakomybė, kaip Europos parlamento nariams, padaryti viską, kad mūsų piliečiai būtų apsaugoti. Mes kalbame šiuo atveju apie e, sveikatos apsaugos sektoriaus darbuotojus, apie, jūs taip pat minėjote apie žmonės kalėjimuose, taip pat žmonės mokyklose, apie personalą, kuris valo įvairias patalpas. Ir norėčiau pasakyti, kad jie taip pat yra mūsų visuomenės dalis ir nereikėtų, kad tiem žmonėms tektų pernelyg didelė rizika, kad tektų rizika pernelyg didelė tiem žmonėms, kurie gydo, kurie paskui turi tuos visus aštrius instrumentus tvarkyti, juos manipuliuoti kažkaip. Taigi norėčiau pasakyti, kad mes Europos parlamente mobilizuosime visas jėgas kartu su pranešėjais, kurie iškėlė šį klausimą, kad šis bendrasis sustarimas būtų taikomas visose valstybėse narėse. Mums reikės nuolatos turėti informaciją apie tai, kaip šie dokumentai yra įgyvendinami ir taikomi vietose. Tai yra mums tenkanti atsakomybė ir tai yra tas dalykas, kuris turi būti visų priimtas, visų vienodai gyvendinamas. Ačiū. Rapti, trys minutės. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους παλαιότερους συναδέλφους που βρήκα στο κοινοβούλιο. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti senesniems Europos parlamento nariams ir, aišku, naujiesiems parlamento nariams, ypatingai Liz Lin, Stephen Hughes, šešėliniams pranešėjams, nes jų atliktas darbas yra puikus O tas darbas yra man asmeniškai labai svarbus. Mano, daktaras, mano vyras e, buvo dakt, yra daktaras, jisai prieš dviejus metus buvo sužeist, susižeidė adatą. Ir aš puikiai asmeniškai žinau, ką reiškia išgyventi tokią dramą šeimoje, ypatingai kai artimasis dirba ligoninėje, susižeidžia ir užsikrečia. Mes išgyvenome tikrai labai sunku laikotarpį kol galiausiai išsiaiškinome, kokie buvo testų rezultatai. Taigi norėčiau padėkoti Jums dar kartą už puikiai atliktą darbą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą darbdavių asociacijos ir darbuotojų asociacijos kartu rengia šią rezoliuciją. Ir man susidaro įspūdis, kad mes bandome pasiekti rezultatų ir priimti tokį sprendimą, kuris būtų naudingas piliečiams. Aš nekartosiu visko, kas buvo pasakyta, bet labai svarbu, kad tam tikrus dalykus mes pakartotumėme milijonas susižalojimų adatomis kasmet. Tai yra didžiulis skaičius ir mes turėtumėme akcentuoti tuos dalykus ir nepamiršti, kad Europos parlamentas suvaidino pavyzdinį vaidmenį kadangi dirba šiuo klausimu nuo penktųjų metų. Taip pat suvokiame, kad trūksta personalo narių, žmogiškųjų išteklių. Stoka yra didžiulė ir tai yra ypatingai problematiška Graikijoje. Aš manau, kad mes turime imtis visko tam, kad ši direktyva būtų įgyvendinta kuo galima greičiau. Kalba eina apie tą sprendimą, kuris labai smarkiai prisidėtų siekiant socialinių tikslų ES. Ir aišku, mes turime uh, padidinti darbo vietų skaičių sveikatos priežiūros srityje. Ir norėčiau jums, jūs, jums priminti, kad e, dar anksčiau komisija prieš išrenkant naująjį Europos parlamento pirmininką pasakė, kad viena sričių, kur reiktų skirti daugiau dėmesio, yra būtent ši sritis. E, kalba eina apie konkrečios profesijos atstovus ir mes turime iš tiesų siekti rezultatų. Žinau, kad nėra lengvi laikai, bet reikia kažkaip išsaugoti tas darbo vietas sveikatos priežiūros sektoriuje. Norėčiau palinkėti visokiojopos sėkmės kolegoms, komisarui. Ir štai ką dar pridursiu pabaigai. Ponas Serkas, kuris turi daug patirties šioje srityje, ką tik pasakė, kad darbas prasideda gan sėkmingai ir reikia pasinaudoti galimybę tą darbą užbaigti ir taip pat norėčiau pasakyti, kad reikalinga pasirinkti teisingą požiūrį, teisingą strategiją tam, kad žmonės dirbantys šiuose socialiniuose sektoriuose jaustųsi, kad kažkas jiems padeda. Matijas, dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė. Aš taip pat pasakysiu, kokia yra mano asmeninė patirtis. 15 metų dirbu ligoninėje ir jau ir operacinėse dirbau e, labai dažnai tose kritinėse zonose įsidurdavau su adata ir, kaip sakė ponia Rati, e, iš tiesų dar ir pats prisimenu, kaip nekantriai ir susijaudinęs laukdavau rezultatų. Iš tiesų labai žiaurus tas laukimas tarp to, kai yra susižeidžiama ir e, gaunamas atsakymas. Iš tiesų, tos, e, tas dokumentas nustato minimalius standartus visiems darbuotojams e, sektoriuje dirba 17 procentų darbingų Europos žmonių ir tas milijonas sužeidimų per metus arba daugiau negu milijonas sužeidimų iš tiesų labai rimtas dalykas, nes dažnai po sužeidimo žmogus išeina iš ligoninės, nebedirba joje. Su pusė procentų sužeidimų gali baigtis e, živ, kiti sužeidimai e, didelis procentas gali baigtis E, e, hepatitų B ir C e, pastarojų metu nuo tų sužeidimų išeinantys žmonės sudaro deficitą sveikatos sektoriuje. Be to juk ir stresas prisideda diagnozuojant E, įvairias lygas nuo nusidūrimo gali, nuo įsidūrimo gali praeiti net šeši mėnesiai, tai yra labai daug. Sužeidimų rizika yra ribota, todėl reikėtų paimti, priimti visas, imtis visų įmanomų priemonių. E, reikia, kad ir darbuotojas, ir darbda, e, laikytųsi įvairių taisyklių, ir darbdavys jas užtikrintų tų taisyklių laikymasi. Ponas Černiecki. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, šiandieną kalbame apie tokią problemą, kuri realiai auga ir tampa viena pagrindinių problemų sveikatos priežiūros sektorija. Norėčiau pateikti statistinių duomenų. Europos Sąjungoje yra maždaug vienas milijonas atvejų kasmet tokių susižalojimų adatomis Junktinėse Amerikos valstijose. 380 tūkstančių yra tokių atvejų, tačiau patys amerikiečiai teigia, kad skaičius nėra tikslus. Na ir aišku, galime teikti, kad kalba eina pagrindę apie sveikatos priežiūros darbuotojus, bet yra ir pacientai, kurie taipogi susiduria su šia rizika. Taigi turime išspręsti problemą, kuri visų pirma yra susijusi su didžiulėmis kompensacijomis, kurias tenka sumokėti ligoninėms. Ankstesni kalbėtojai teigia, kad prevencija yra labai svarbus darbo elementas, kadangi prevencija visuomet kainuoja pigiau nei gydimas. Na, o ši rezoliucija tikrai nusipelnė mūsų paramos, tai yra tinkama reakcija į sveikatos priežiūros darbuotojų prašymus. Ypatingai turint omenyje, kad problema auga ir kompensacijų išmokėjimo problema irgi yra didžiulė. Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojai, pacientai reikalauja tų kompensacijų iš ligoninių ir tai iš tiesų yra dažnai nemenkos sumos. Mano e, politinė frakcija pritarė šios rezoliucijos projektui. Mes manome, kad rezoliucijoje mes galime išspręsti šiandieninius iššūkius ir galime patenkinti sveikatos priežiūros darbuotojų ir pacientų poreikius ES. Dėkoju, yra du kalbėtojai pagal spontaniškus pasisakymus. Pirmasis - Papa Nikolau. Vieną minutę. Κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω σήμερα το λόγο για να... Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasisakyti sveikindamas pranešėją ir sveikindamas tuos, kurie šią diskusiją pradėjo. ES turi būti ta vieta, kur piliečiai jaustųsi saugus. Ir man atrodo, šį kartą mums pavyko pasiūlyti reikiamą iniciatyvą. Aš diskutavau su kolega, su, su savo bičiuliu, kuris yra gydytojas. Jis man sakė, kad, na, iš tikrųjų tai yra tikrai lemiamas dalykas šios diskusijos, nes reikia užtikrinti, kad prevencija būtų vykdoma, kad informuojami būtų tie tinkamai, kurie dirba ligoninėse. Jie turi žinoti, su kokia rizika susiduria. Tai yra ypač svarbus dalykai. Turime pasakyti, kad tie žmonės dirba ilgas darbo valandas, jie patiria didelį spaudimą, jie turi didžiulį darbo krūvį ir reikėtų, kad tie žmonės būtų tinkamai apsaugoti. Mums reikia geros sveikatos medicinos personalo ligoninėse. Maničiau, kad jeigu nutinka nelaimingas atsitikimas, tai tie žmonės turi sulaukti visokiojopos paramos reikiamo gydimo, kad galiausiai jie mus galėtų tinkamai gydyti. Ačiū. In unserer Politik muss es das Ziel sein, jene Rahmenbedingungen. Mūsų politikos tikslas yra sukurti tokias sąlygas, kurios pagerintų gyvenimo sąlygas ES. Viena iš tų sąlygų yra darbo vietų kūrimas, tačiau svarbu nepamiršti, kad darbo vieta neturi būti tai, nuo ko žmogus susirga. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kokia rizika tenka kiekvienai, kiekvienai darbo vietai. Aš esu tikra, kad šio siūlymo perkelimas, e, čia direktyvos siūlymo perkelimas, kurios jau laukiame seniai, padės užtikrinti didesnį saugumą asmenų darbo vietose. Svarbu, kad šis dokumentas kuo greičiau įgautų kūną ir būtų gyvenintas visoje ES. Dabar žodis komisarui. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog šis pasiūlymas yra taip plačiai remiamas Europos parlamente. Apgailestauju, kad proced, procesas užtruko ilgiau negu kad daugelis jūsų tikėjosi, bet vis tiek norėčiau pasakyti, kad esu įsitikinęs, kad socialinis dialogas turi suvaidinti savo vaidmenį, turime gerbti socialinių partnerių nuomonę. Ir tai ne tik leidžia užtikrinti sprendimo legitimumą, bet ir lengviau jį įgyvendinti. Tie, kurie dalyvavo rengiant naujas, naujasias taisyklės, yra suinteresuoti, kad jos būtų sėkmingos. Ir tai yra svarbu. Jau žinome, kad yra parengtas darbinis dokumentas socialinių partnerių kuriame yra paaiškinamas pagrindų susitarimas ir to susitarimo įgyvendinimas. Taigi tikimės, kad tas dokumentas suvaidins svarbu vaidmenį gautinai tvirtinant nuomonę sprendimą taryboje ir bus išspręstos įgyvenimo problemos. Šalia to dar yra kalbama apie tai, kad reikalingi testiniai veiksmai per ilgesnį laikotarpį, būtent stebėti, kiek sėkmingas, kiek sėkminga yra ši naujoji direktyva. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą teksto dalį, kur kalbama, kad šalys signatarės turi stebėti, kaip yra įgyvendinamas šis susitarimas praėjus penkeriems metams po tarybos sprendimo. Uh, kurio reikalauja viena iš susitarimo šalių. Taigi labai svarbu, kad įgyvendinimas būtų stebimas. Ir jeigu viena iš susitarimo šalių norėtų pasinaudoti tą galimybę, ji turėtų būti numatyta. Na ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad, na, kadangi dirbu antrą dieną naujojoje komisijoje, keletas kalbėtojų šį faktą paminėjo pasisakydami. Taigi labai svarbu, kad komisija skirtų daugiau dėmesio tiems pamirštiems žmonėms Europoje, toms žmonių profesijų grupėms, kuriems nelengva patiems pasisakyti, išsakyti savo problemas, kurie dažnai jaučiasi šiek tiek nustumti į šalį. Sveikatos priežiūros sektorius be jokios abejonės yra labai svarbus. Turime su, didž... su dideliu atsidavimu ir skirdami daug dėmesio spręsti tas problemas. Ir sveikatos priežiūros darbuotojai ne tik susiduria su susižalojimo problemomis, bet jie dirba labai ilgai, ilgas valandas ir reikia atkreipti dėmesį į tokių profesijų atstovus. Uh, Ypatingai dabar krizės metu, kai fiskalinis su, biudžetų suveržimas, su, apribojimas iš tiesų turi didelės įtakos ir tokių žmonių poreikiai, problemos turi, turėtų būti įtraukti į mūsų darbo tvarkės, ypatingai į mano darbo tvarkę. Pirmininkas, ačiū. Esame dėkingi diskusijų iniciatoriams. Tikėkime, kad situacija pagerės. Taigi diskusijas baigiame, balsuosime šiandien 12 valandą. Na ir kitas darbo tvarkė.